Ir aš pats pir, pirmininkauju e, darbo grupiai. E, būtent mes nemažai kalbam ir Graikijos klausimais. Taip, tai dabar baigiam diskusijas, baigiam spontaniškus pasisakymus ir balsuojama dėl šio pranešimo bus rytoj. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas yra ponios Pietikainin pranešimas dėl Europos rizikos kapitalo fondo ir Europos socialinio verslumo fondo. Pone pranešėja, prašau, žodis jums. Ačiū. Europos ekonomika dideliu mastu priklauso nuo mūsų bankų. Ir tai didelė, smulkioms ir vidutinėms įmonėms gali reikšti labai daug sunkumų. Jos sunkiai gauna finansavimą, uh, savo veiklai plėsti, nes bankai tų pinigų neduoda. Todėl mums reikia ieškoti naujų, inovatyvių būdų, kaip galima daugiau investuoti į modernų, naują, bet galbūt rizikingą verslą. Tai tas verslas gali būti ir smulkus, ir stambesnio masto. Mums reikia daugiau rizikos kapitalo investicijų vidaus rinkoje, tiesiog daugiau rizikos kapitalo. Kol kas mes tikrai dar nepasiekėme tų e, investicijų mastų, rizikos kapitalo investicijų masto, kuris yra Junktinėse Amerikos valstijose. Jos šiuo atveju yra mums pavyzdys. E, rizikos fondai dirba nacionaliniu lygmeniu ir žinoma, tai riboja jų augimo ir galimybės ir jų mastą. Ir Kai kuriuose srityse investicijos dėl to pakankamai smarkiai nukenčia. E, Izraelyje ir Azijoje tuo tarpu yra kitaip. Startuoliai, vidutinės ir smulkios įmonės e, yra tikrai reikalingos naujo finansavimo tam, kad galėtų aukti ir, ir tas finansavimas turi būti pakankamai lengvai prieinamas. Tačiau labai dažnai taip nėra. Įmonės net neįsivaizduoja, iš kur jos galėtų gauti finansų. Ir ypač Europoje jos to finansavimo negali gauti, tai turi, yra priverstos kreiptis į kažkokius užsienio investuotojus, investuotojus iš Azijos ar iš kur nors kitur. Todėl EU ES Vega e, fondas yra atnaujinamas ir sukūriamos naujos taisyklės arba patobulintos taisyklės rizikos kapitalo fondams. 2016 m. balandį jau buvo paskelbta atnaujinimu, tačiau Nuo to laiko tik 70 projektų buvo įgyvendinta. Aš manau, kad tai yra pakankamai mažai, taigi šita sistema veikia na, nepakankamai lankščiai ir ją dar reikia tobulinti. Na, yra, sakykime, tokių problemų kaip registravimas, projekto registravimas, įmonės registravimas, yra labai sunku gauti fondo lėšas. Kitaip sakant, fondų idėja dar neveikia taip, kaip turėtų. Galima sakyti, kad kliučių yra tiek, kad jis apskritai neveikia. Taigi mes norime, kad tas EUVEGA fondas veiktų geriau. Ir kad jo, šio fondo finansavimas suteiktų galimybę gauti ir vėlesnį finansavimą iš kitų šaltinių. Taigi komisija yra pateikusi naują pasiūlymą ir tas pasiūlymas yra plataus masto ir turėtų padidinti investicijas, rizikos kapitalo investicijas ES, pritraukti daugiau kapitalo, daugiau stambių institucinių investuotojų. Taip pat yra išsprendžiama ir nacionalinio apmokestinimo problema, bet aišku, tai dar ne viskas yra ir daugiau žingsnių, kuriuos galima uh, kurių, kurias galima žengti, kad fondų veikla būtų sklandesnė, kad ES visi fondai veiktų vienodomis sąlygomis. Dėkojame ponui Velai. Tai, tai yra, dėkojame ponui Pietika, poniai Pietikanė, dabar kalbės ponas Vela. Dėkoju, pirmininkė. Jūsų balsavimas bus tikrai labai svarbus rengiant dar vieną Europos vieningo kapitalo rinkos aspektą. Tai yra du fondai - rizikos kapitalo fondas ir socialinio verslumo fondas. Jie leis investuoti į startuolius ir smulkės vidinės įmonės. Suteikiant daugiau kapitalo, rizikos kapitalas užima labai svarbu vaidmenį ir galbūt gali užpildyti tą spragą, kuri atsiranda dėl to, kad finansavimo neduoda kiti finansų rinkos veikėjai. Europos rizikos kapitalo fondai kol kas yra labai susiskaldę, egzistuoja tik tai keliose valstybėse narėse ir jų mastas yra gana, poveikio mastas yra menkas. Taigi Europos komisija nori šią problemą spręsti, sukūrdama integruotą rizikos kapitalo rinką Europoje. EUBEGA ir EUSF, tai yra tokie sukūrėmi prekių ženklai, kurie veiks visoje Europos Sąjungoje ir palengvins prieigą prie finansavimo. EUVEGA fondai turėtų apimti 120 skirtingų smulkių fondų, bet ir to dar nepakanka tam, kad užtikrintume pakankamą finansavimą įmonėms. Kol kas e, pripažinti yra tik septyni fondai. Todėl Europos komisija nusprendus yra peržiūrėjus EUVEGA reglamentą ir nori, kad šie prekių ženklai EUVEGA, EURSF taptų tikrai veiksmingais instrumentais, ieškant ir suteikiant finansavimą. Trys pagrindiniai pakeitimai yra padaryti tam, kad fondai veiktų sklandžiau. Pirmasis tai yra fondo valdytojų e, tinkamumo reikalavimų naujas formulavimas, kuris leis daugiau asmenų tapti valdytojais. Tie, kurie turi mažiau negu 500 milijonų eurų valdytojai, galės tapti e, fondo dalimi. Taip pat mes išplėtėme galimybės investuoti į tas įmonės, kurios yra laikomos perspektyviomis, tai yra smulkios ir vidutinės įmonės. Tapę, patekę į tokį perspektyvių įmonių sąrašą, tos įmonės bus patrauklesnės investuotojams. Taip pat valstybėms narėms yra uždraudžiama imti bet kokius mokesčius iš tų fondų. Taip pat supaprastinta ir registracijos procedūra. Naujos EUVEKA taisyklės yra mūsų politikos dalis siekiant stiprinti ES inovacijas ir, ir kapitalo rinką. Mes tuo demonstruojame savo rimtą požiūrį į šios ryties reformas. Teisės aktų kūrėjai taip pat ėmėsi ir praktinių žingsnių, supaprastino sistemą kur ir dabar fondai galės veikti lengviau nacionalinėse valstybėse ir bus lengviau kontroliuojami. Mano, manome, kad dėl mūsų pakeitimų EUVECA ir EUSEF prekių ženklai bus veiksmingesni. Mūsų inovacijų ekonomika tikrai reikalinga šių fondų. Ir mes norim pasinaudoti šią galimybę ir padėkoti Europos parlamentui bei pranešėjai Pietikainen, šešėliniam pranešėjam bei ponui Valtieri už bendradarbiavimą, už jų konstruktyvų požiūrį trilogo dėrybose. Ačiū. Ačiū, ponė komisijos nariu, dabar ponas Stolojan. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kapitalo rinkų ES silpnoji vieta yra nepakankami riziko, rizikos e, kapitalo fondų ištekliai. Ir toks gal ir skirtumas tarp ES rizikos kapitalo fondų rinkų ir JAV atitinkamų rinkų, nes startuoliams, ypatingai inovacijų srityje, paskatinti reikalingos tokios lėšos. Labai todėl sveikinu komisijos e, pasiūlymą šiam kontekste ir taip pat sustarimą, kurį pavyko pasiekti pranešėjais, su šešėliniais pranešėjais, kurie dirbo ties šiuo tekstu ir tokiomis priemonėmis, priemonėmis kurios čia siūlomos, geriau galės būti užtikrinamas Europos rizikos kapitalo fondų veikimas ir galėsime finansuoti startuolių veiklą, ypatingai mažų ir vidutinių įmonių. Ir taip pat stiprinsime Europos Sąjungoje kontrolės ir stebėsenos institucijas įvairias. Būtinai balsuosiu už šias priemonės. Dėkoju. Ačiū. Toliau ponas Kocolino. Iš tiesų, rizikos kapitalo fondų tinkamesnis veikimas paskatins rinkų plėtrą apskritai, sukurs geresnės sąlygas investicijoms ir Rizikos kapitalo fondai, tas jau buvo pasakyta, ypatingai kreipia dėmesį į jaunas, e, inovatyves įmonės, taigi tai turi įtakos ir naujų darbo vietų kūrimui. Aš pats mačiau daug atvejų, susipažinę su daugeliu atvejų Italijoje, mano šalyje, kur buvo pasinaudota šių fondų lėšomis ir pasiekta labai įstabių rezultatų. Ypač svarbios yra kelios sritys. Tai yra pagrindiniai akcentai šio pasiūlymo, tai išplėsti apriepti tokių priemonių, tokių fondų veikimo. Tai turės įtakos ir sąnaudoms. Antras dalykas, tie fondai turėtų tapti europiniais registracijos fondais procedūros turėtų būti visur, visose valstybėse narėse vienodos, tą pasieksime geriau koordinuodamiesi tarpusavyje. E, trečia, turime kurti saugesnius fondus, kurie geriau tvarkytų turimas lėšas. Ir ketvirta, numatyta Europos socialinio verslumo fondams e, EUSEF e, ataskaitų teikimo mechanizmai, kad būtų įvertinta įvairi grėsmė Ir tai tuomet matysis, vertinant jų visų tų fondų veiklą. O taip paskatinsime socialinį verslumą. Viešojo ir privataus sektoriaus investicijoms bus suteikiama daugiau svorio ir tai tikrai turės teigiamos įtakos pačiai ekonomikai apskritai ir darbo rinkai. Tai manyčiau, kad tai puikus rezultatas, kurį pavyko pasiekti. Ačiū visiems, visi kartu tą pasiekėme. Toliau ponas, ponas Papadimulis, dėkoju, ponė pirmininkė. Labai svarbu yra paremti naujas įmonės startolius, kuriančius inovacijas. Komisijos pasiūlymas šiek tiek pavėluotas, bet geriau, negu, geriau dabar negu niekad. Ir džiugu, kad ponios Pietikainin pranešėjos ir šešėlinių pranešėjų pasiūlymais pavyko dar patobulinti, pasiūl... pasio... patobulinti visą sistemą. Ir tai yra labai svarbu, nes inovacijas reikia remti, skatinti naujų įmonių kūrimos, kūrimas, jeigu palyginsime tai su kitomis uh, E, ekonomikos sferomis, tai matysime, kad spragų yra tikrai dar labai daug, turime sąnaudas, kiek įmanoma labiau sumažinti, taip paskatinti tuos, kurie turi gerų idėjų, tačiau neturi užtektinai kapitalo kažką pradėti, e, tai daryti. Mano šalyje, pavyzdžiui, tas labai aktualu. Protai nuteka į kitas e, šalis, iškeliauja E, tos geros idėjos dėl to, kad trūksta paramos. E, turime ir toliau stengtis dėl to, kad visos tos inovatyvios įmonės būtų kuriamos Europoje. Pone Papadimulis, ponas Kobernas norėtų užduoti Jums klausimą pagal mėlyną kortelę, ar sutinkate? Ačiū, ponė Papadimulis. Ar nesutiktumėt su manimi, kad vyriausybės, kurios apskritai yra labai neveiksnios, visiški biurokratai, nesuvokiantys verslo principų jokių, patys neturi, ne, neturi verslo, nesuvokia, kaip veikia kapitalo rinkos, kad tikrai tai net tos institucijos, kurios suvokia, kaip reikėtų skatinti verslumą. Jeigu yra geras verslo planas, geras projektas ir kažkas nori į tai investuoti, kam tada tam trukdyti? Čia yra labai daug bereikalingų numatyta išlaidų ir biurokratijos šiuose pasiūlymuose. Pone Kobernai, jūs tikriausiai manote, kad ES yra tokia pat kaip ir Sovietų sąjunga tai tada žinoma, kad jūs galvojate, jog e, parama e, skiriama jau mažoms e, besikūrenčioms įmonėms naujoms yra kažkas pavojinga. Tai tikrai nėra joks džiunglių kapitalizmas, ne, nevertinčiau to taip. O kritika vyriausybėms orientuota, tai taip galima sutikti ir labai smarkiai pakritikuoti jūsų šalies vyriausybę. Por favor, silencio. Señor Mono. Prašau tylos dabar, ponas Mono. <clears throat> Pone komisarė, tikiuosi jūs klausotės pasisakymų. Noriu pasakyti, kad mes rimtai abejojam e, dabar dėl to komisijos pranešto žingsnio, kad reikėtų čia kurti rizikos kapitalo fondus, socialinio verslumo fondus. Jūs sak, tai tikrai pakenks konkurencijai, pakenks Europos ūkiui. E, Dabar, kai peržiūrimas dabartinis reglamentas, tai e, kyla rizika dėl to, ką susitarė mūsų socialiniai partneriai. Dabar jūs e, numato du tokius dviejų fondų ženklus, e, bet e, komisija dabar mano, kad e, vėlgi dabartiniai fondai per, per mažo dydžio, ne, nepakankamai europinio pobūdžio, e, E, bet kita vertus small is beautiful, taip galim pasakyti. Toliau. E, e, kita vertus, tinkamos socialinės ir ūkio sąlygos yra pagrindas pritraukti investicijų, bet investicijos irgi paprastai priklauso nuo nacionalinių ypatumų. Dar kas mus neramina. Dabar reglamente kalbama apie dviejų fondų ženklus kalbama apie kartu minimi alternatyvus, vadinamieji hedge fondai. Dabar 2013 metų e, reglamentas e, dabar keičiamas ir kita vertus e, baiminamės, kad nuostatos nepasiteik, ne, nes, nepasiteisins ir dabar tos ribos, kurios nuprėžiamos e, tarp įvairių fondų, nebus jų paisoma. Ir todėl mes pritarėm minčiai dėl rizikos kapitalų, kapitalo, tačiau mes e, susilaikysim, kai bus balsuojama dėl šio teksto. Labai ačiū. Pone Mono, e, yra klausimas pono Koborno pagal mėlynoje kortelę. Ar E, atsakysit ją. Ačiū, ponė Mono, labai mm, malonu. Dabar noriu paklausti. Maničiau, kapitalas bus numatomas tam tikroms įmonėms, tai kaip ar visiems laikams. Aš čia kalbu kaip Britas, nežinau kaip Prancūzijoje. Bet dabar jeigu bus skiriamas kapitalas vienoms įmonėms, kai tuo tarpu nukentės kitos, Tai kodėl tai bus gerai? Nes tokiu būdu žmonės gavę tokio kapitalo e, savotiškai nustums į šalį kitas įmonės, kurios gavo kapitalo e, finansavimą kitose privačiose rinkose. Tai čia galima sakyti, kad vėl sovietijos principai e, klėsties. Prancūzijos socializmas nužudė verslumą. Ar sutik, sutiksit su tokia mano išvada, ponė? Prašom, atsakykite į klausimą per 30 sekundžių. Brangus kolega Davidai Kobernai. Politinė, ekonominė prasme mes esam konservatoriai, liberalai. Taip jūs kalbėjot apie Prancūzijoje klestinti socializmą, komunizmą, visokį e, ekstremizmą. Mes pasisakom už rizikos kapitalą. Vienintelė tik tai problema, e, kurios nesuvokia ES, kad e, vėlgi pirmiausia reikia sukurti rizikos kapitalo rinką, iš kurios būtų galima finansuoti startuoles, bet kita vertus nuostatos nebūtinai suformuluotos tinkamai ir todėl mes ir susilaikysim per balsavimą dėl šio pranešimo. Ponas Fernandės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui Ačiū e, ponui Kocolinui, kaip šešėliniam pranešėjui tikrai nuveiktas didelis darbas. Ne per seniausia patyrėm labai nuožmę ekonominę krizę, o dabar e, tais pasiūlymais norima e, išjudinti ūkį, išjudinti investicijas ir kartu pagilinti kapitalo rinkų sąjungą. Mes jau keletą metų dirbom su įvairiais šios srities reglamentais, prospekto, Europos paso ir kitais e, dėl vertybinių popierių, kapitalo rinkų reglamento ir kitų. O e, tas, e, tuo, tie reglamentai ir pranešimas, kurį mes aptarinėjom šiandien, šiandien kaip tik e, ir sukurs pagrindus rizikos kapitalo e, fondams, socialinio verslumo fondams kurti. Tokiu būdu e, kartu numatoma pažanga stebėsenos fronte. Bus kartu numatomas verslo planų vertinimas iš ekologinės pusės ir kitų e, gerų dalykų numatyta. Bet, e, kaip jau vienas kolega pasakė, dar vis dėlto teks nemažai nuveikti, nes mažosiams vidutinėms įmonėms sunkiai sekasi gauti finansavimą, reikia įveikti nemažai administracinių, biurokratinių e, kliūčių. E, Tad komisija mes turėtume mąstyti, kaip būtų galima e, iš esmės pagerinti finansavimą visoms įmonėms, ne vien tik tai mažosioms ir vidutinėms. Obrady naszego parlamentu, na to się bardzo cieszę. E, proszę Państwa, teraz. Taigi dabar kalbės ponas Angmanas. Vieną minutę. Girdėjome, kad komisija nusprendė stiprinti rizikos kapitalo rinką ir kapitalo rinką apskritai Europoje. Buvo minimas ir breksitas šiame kontekste, finansų koncept, finansų srityje dirba tūkstančiai, šimtai tūkstančių darbuotojų ir Londono Citys kapitalo rinkoje yra vienas iš svarbiausių veikėjų. Taigi matome, kad breksitas čia yra gana nemaža grėsmė, taigi reikia kažkaip į tai reaguoti, kol dar nesužlugdyti Europos planai. Mūsų problema su šiuo pranešimu tokia ir yra. Mes manome, kad ne ES, bet pačios valstybės narės turi kontroliuoti situaciją, kaip yra investuojama ir kaip, kaip yra kontrol... kas vyksta jų ekonomikoje. Kitaip tai prieštaraus ES idėjai. Juk mes sakome, kad mūsų stiprybė yra mūsų skirtinguose, skirtumuose. Ponas Sankt pirmininkė, šie pasiūlymai turi problemų. Bet rizikos kapitalas gali padėti sukurti tinkamas finansinės sąlygas įmonėms, bet mes nesam Junktinė Amer Junktinės Amerikos valstijos ir neturime tiek patirties. Turime daug sunkumų šioje srityje. Turi kad fondų valdytojai būti aukščiausios kokybės, jie turi būti išmanus, turi būti lankstus, turi išmanyti vietos rinką ir reikia, kad būtų tinkama priežiūra. Vis dėlto pats reguliavimas neturi būti labai griežtas. Taip pat reikia susitelkti į skaitmeninius ir į socialinius pro projektus. Reikia skatinti tokius projektus, kurie būtų aplinkosaugos, inžinierinių technologijų srityje. Taip pat reikėtų sukurti ryšius tarp rizikos kapitalo, investicijų ir universitetų bei tyrimų institutų. Taip pat turėtume stengtis, kad atokus regionai bei salos būtų finansuojami ypatingai, ypatingomis sąlygomis, nes juos finansavimas patenka labai sunkiai. Dėkojame. Toliau kalbės ponas Frunzulika. Vieną minutę. Dėkoju pirmininkė, ponios ir ponai. Šis beveik ES veiksmų planas ir Europos rizikos kapitalo fondas ir Europos socialinio verslumo fondas kol kas gerai veikia tik kai kuriuose valstybėse narėse. Todėl džiaugiuosi, kad šiame pranešime siūloma reformuoti abu fondus. Pranešimas pateikia mums priemonės, kurios galėtų paskatinti rizikos kapitalo augimą Europoje, atsižvelgiant į tai, kad ES nori, siekia geriau integruotos vidaus rinkos ir siekia, kad finansavimą gautų įvairaus dydžio ES įmonės. Manau, kad slengstis, dalyvavimo slengstis turėtų būti mažesnis rizikos kapitalui. Jis turėtų apsiriboti 50 tūkstančių eurų, nes tai leistų prieiti prie fondo daugiau asmenų ir išplėstų jų galimybės. Taip pat reikia geriau prižiūrėti, Europos lygmenių prižiūrėti fondus, tą galėtų daryti Europos rinkų priežiūros institucija. Ji galėtų garantuoti ir finansinių rinkų stabilumą. Taip pat reikėtų palengvinti ir tarptautinių finansinių investicijų kelius. Dėkojame ponui Franculikai, sako pirmininkas, o dabar pereiname prie spontaniškų pasisakymų dalies. Pirmasis kalbės ponas Kaputo pirmininkė. Europos vidaus rinkos kūrimo strategijoje kapitalui tenka labai svarbus vaidmuo ir mes žinome turime ieškoti alternatyvių finansavimo galimybių įmonėms, taip pat ir socialinio, socialinio pobūdžio įmonėms. Rizikos kapitalo fondai ir yra tokia priemonė šie fondai gali būti naudingi smulkioms, vidutinėms ir jaunoms įmonėms. Panašu, kad statistiniai duomenys mm, yra gana padrasinantis, tačiau žvelgiant iš EUVEGA pozicijos, matome, kad tik tai 25 procentai e, kapitalo yra iš ES e, šalių ir iš tų šalių, kur yra investuojama. O tikslas yra išplėsti mm, įmonių ratą. Jaunos įmonės dažnai turi labai inovatyvių idėjų ir jos turi būti paremtos. Ačiū. Dėkojame. Toliau kalbės ponas Marijas. Ačiū. Dėkoju, pirmininkė. Bankai dar neatsigavo po ekonomikos krizės tačiau jie dabar iš tikrųjų neduoda investi, investuotojams kapitalo, neremia jaunų įmonių augimo. Dėl tos priežasties mums reikia e, vidaus kapitalo alternatyvios rinkos ir reikia sąlygų, kurios palengvintų e, tokių rizikos kapitalo įmonių fondų kūrimasi. Dėl to mes ir kūrėme šitos rizikos kapitalo ir socialinio verslumo fondus. Graikijoje yra ypatingai daug problemų. Graikijos bankas, kuris dalyvauja šioje programoje ir išleido jau 42 milijardus eurų, bet dalis šių pinigų gal, buvo galima juos išleisti kitaip, buvo galima investuoti į įmonės, suteikti joms paskolas. Ta procedūra, jeigu ji būtų paprastesnė, tai būtų galima uh, paremti smulkų ir vidutinį verslą, kuriam to finansavimo reikia. Kitaip Graikija niekada nepradės aukti, juk Graikijoje trojkos politika paliko labai žiaurias pasiekmes ir mes dabar turime milijonus bedarbių. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. Na, o dabar paprašysiu kalbėti komisarą Karmenu Vela. Prašau. Much, uh, Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ačiū už įdomią diskusiją, pastabas teiktas ir paramą išreikštą aiškiai šiam susitarimui. Kaip jau ir minėjau, Europos komisija tikrai labai rimtai nusiteikusi šio pasiūlymo atžvilgiu, nori, kad mūsų kapitalo rinkos veiktų sklandžiau, tai panašu, jog ir e, toliau irsimės pirmin, sparčiai darysime pažangą šiais klausimais, nes e, įgyvendindami šį pasiūlymą taip pat e, pralaušime ledus ir kitam aspektui, jo įgyvendinimui, tai yra bendrai finansų rinkai Ir visa tai labai pasitarnaus ES ateičiai, tai yra puikus žingsnis pirmin. Dar kartą dėkoju poniai Pietikainin pranešėjai ir šešėliams pranešėjams už puikų jų darbą. Dėkoju. Ačiū komisijos nariui. O dabar žodis pranešėjai poniai Sirpai Pietikainin. Aš norėčiau padėkoti komisijai už labai gerą, konstruktyvų bendradarbiavimą, kurį jūtame per visą procesą. Tačiau reiktų dar apie ką kitą pakalbėti, apie tai, kad turi būti sudarytos e, galimybės investuoti ir į kitas sritis ir, ir tos galimybės turi būti plečiamos, e, matyt, gilinsime. tą bendratarbiavimą dar vėliau. Ir džiugu būtų matyti, kad bus imtas reikiamų žingsnių, kad e, būtų užtikrintas skaidrus požiūris į e, Europos rizikos kapitalo fondus, kadangi aš manau, kad tik taip sukurti, sukursime veiksmingą Europos um, finansų rinką ir taip pat rizikos kapitalų fondų rinką bendrą. To man reikia.